Good afternoon, dear colleagues. Sveiki, gerbiami kolegos. Pradėsime FAM komiteto posėdį. Jeigu darbo tvarkės pakeitimų nesiūloma, tai laikysime darbo tvarkę patvirtintą. Kitas darbo tvarkės e, klausimas yra balandžio 11-12 dienos, balandžio 25, gegužės 3 ir 4 dienos protokolų tvirtinimas. Komentarų regisi nėra ir laikysime protokolus patvirtintais. Pirmininkės pradėšimų šiandien nėra. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra lyčių lygybė ir mokesčių politika Europos Sąjungoje. Tai yra klausimas. Mūsų visi ekspertai yra atvykę. Šio klausimo tikslas yra padiskutuoti apie tai, kaip skirtingos mokestinės sistemos turi takos lyčių lygybei valstybėse narėse. Džiaugiuosi, galėdama čia pasveikinti atvykusius ekspertus, kurie priemė mūsų kvietimą dalyvauti klausime ir pasidalinti patirtim su mumis. Klausimas yra dalis viso pasirengimo pranešimui mūsų, savos iniciatyvus pranešimui tą pačią temą ir turėtume metų eigoje pradėti šį pranešimą renkti. E, politikos departamentas pateiks taip pat savo nuomonę šiam klausimui. Kodėl mokestinė politika turėtų būti neutrali vyrų ir moterų atžvilgių? Kokie egzistuoja skirtumai tarp atskirų sistemų yra svarbu kaip skirtingos mokestinės sistemos gali padidinti ar sumažinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje, kaip jos gali paskatinti moteris pradėti savo verslą, ar kaip tos mokestinės sistemos gali padėti kovoti su skurdu moterų tarp. Visą tai svarbus klausimai. Šis rytis mokesčiai tebėra valstybių narių kompetencijos rytis. Na, o mes turime sekti, kad būtų atidžiai užtikrinta lygybė tarp vyrų ir moterų. Tikimės, kad išklausę ekspertų nuomonių galėsime surenkti vaisingą diskusiją, kad galėtume e, toliau pažangiai nagrinėti šią temą. Norėčiau suteikti žodį mūsų ekspertams. Pirmiausia, kalbės ponė Elizabeth Klatzer. Ji yra lektorė Junktinių tautų lygy, lyčių lygybės universitete. Ji taip pat yra iš Islandijos, taip pat e, dėsto ir atskirą studijų programą susijusią su lyčių lygybė. Ji yra konsultantė, moterų teisų aktyvistė, jai rūpi vieši ir privatus finansai, e, ji ir taip pat nagrinėja feminizmo ekonomikos klausimus. Suteikiu žodį jums, ponia Glacer, pranešimui. Prašau. Pone Glacer, ačiū, ponia pirmininkė. Man didelė garbė būti čia ir dalyvauti šiame svarbiame posėdyje nes pirmą kartą ES institucija įmėsi nagrinėti aktyviai šią temą. Ir man atrodo, tai yra tikrai labai svarbus startas, e, perinant prie tolesnių darbų. Jūlab, kad mes žinome, jog egzistuoja tvirtų teisinių įsipareigojimų ir įpareigojimų verčiančių ES institucijas ir valstybės narės užtikrinti lyčių lygybę, užkirsti kelią diskriminacijai, įskaitant ir mokestinės politikos rytyje. Na, aš nekalbėsiu apie e, detalės tas, to teisinio pagrindo įvairius niuansus, nes komiteto nariai, manau, puikiai visą tai žino. Aš norėčiau labiau pabrėžti, uh, jog mes kalbame apie labai svarbų momentą. E, jūsų darbas yra tikrai labai svarbus, e, siekiant pasiekti, kad teisinės, e, teisiniai įpareigojimai būtų visiems aiškus. Dabar prievolių nėra numatyta, bet egzistuoja politiniai įsipareigojimai, kurie taip pat labai svarbus, kurie padeda užtikrinti tvarę plėtrą, pradeda siekti tvarios plėtros tikslų valstybėms narėms. Europos komisija yra įsipareigojusi dirbti su valstybėmis narėmis ir tai yra puikus pagrindas e, dirbti šį darbą. Tai štai, šiek tiek apie tai, apie ką kalbu. Puikiai žinome, kad e, yra ilga tradicija, kai mokestinė politika buvo akla lyčių požiūrių. E, yra daug klausimų ir mokestinio poveikio įvairioms politikoms e, susijusioms su lyčių įvairiais aspektais. Jūs štai, ponia pirmininkė, kalbėjote apie vieną labai svarbų klausimą. Kalbėjote apie e, ryšį tarp mokesčių politikos, pajamų mokesčių politikos ir kalbėjote apie moterų situaciją darbo rinkoje. Moteris patiria daugiau sukumo patekti į darbo rinką. Aš detaliau apie tai nekalbėsiu, nes žinau, kad nemažai yra surinkta nuor... įvairios informacijos šioje srityje, daug nuorodų įvairius atliktus darbus. E, tiesiog mes kalbam apie tai, kad PVM. E, Pavyzdžiui, sumažinta yra kai kuriems produktams kurie šiame kontekste yra svarbus. Mes daugiau turėtume kalbėti apie tai, kad mokestinė politika turėtų padėti siekti labai konkrečių lyčių lygybės įtvirtinimo tikslų ir susitelkti prie tų klausimų, kurie reikalauja nedelsiamo dėmesio. Norėčiau sudalinti savo pasisakymą į septynis tokias, septynias dalis, septynis siūlymus kadangi laikas pasisakymų yra ribotas. Pirmiausia, būtų e, reikalinga pakalbėti apie Europos semestrą, nes tai yra savotiškas elementas struktūruojantis ES politiką. Ir rengdamas į šiam e, susitikimui aš pastebėjau, kad e, šalims skirtose rekomendacijose neatsižvelgiama į lyčių aspektą. Daugiausia atveju yra tokių būtent. Naujajame siūlyme, pavyzdžiui, šalims atskiroms, kurios pateikė komisija, tie klausimai darbo rinkoje paskatų e, įvairių siūlymas e, nėra e, aiškiai išdėstytas. Kiti siūlymai susijęs su su lyčių lygybė yra labai svarbus. E, šalims pateiktose rekomendacijose yra bent jau iš dalies kalbama apie riziką susijusią su atskiromis lytimis, nes rekomendacijos apima e, tam tikrus pakeitimus mokestinėje sistemose, kurie gali padidinti neligybę tarp lyčių. Tuo pat metu Nėra atlikta jokios poveikio analizės, nekalbama apie uh, pakeitimus, nėra jokių standartų ar procesų įtraukti lyčių uh, lygybės perspektyvą į šios svarstymus. Ir kaip aš sakiau, dar yra tam tikros veiksmų laisvės, kurią reiktų pasinaudoti. Dar vienas svarbus klausimas ir tai yra mano antras norimas paminėti punktas, tai yra mokesčių politikos įgyvendinimas, draugiškos mokesčių politikos įgyvendinimas. Tai turėtų būti augimui palanki mokestinė sistema, jos įgyvendinimas. Aš jau sakiau, kad čia lyčių aspektą įtraukti taip pat būtų svarbu. Kodėl? Todėl, kad mokes, mokesčių politika nukreipta į augimą labiausia yra nukreipta į tai, kad mažėtų įmonių mokesčiai ir pajamų mokesčiai tai išvelgiau šalims parengtose rekomendacijose. Rekomenduojama mažinti įmonių mokesčius, e, taip pat kalbama apie mokestinę konkurenciją ir taip pat siūloma taikyti didesnius vartojimo mokesčius, ypač PVM. Nieko naujo čia nėra. Metų metais matėme tokias būtent politikos rekomendacijas, e, pakeitimų būta nedaug šioje srityje, E, tiek PVM srityje, tiek kitose srityse. E, tiesiog siūloma kartais taikyti sumažintą PVM tarifą. Kartais siūloma įvesti mokesčius turimai nuosavybei. Taigi, kas tai būtų į augimą orientuota mokestinė sistema? Turiu pasakyti, kad yra daug įvairiausių sąlygų darbo rinkoje. Daug kas priklauso nuo to, kokia yra paklausa darbo rinkoje, kokia pasiūla kyla makroekonominių sąlygų įvairių klausimų ir aspektų. Tačiau čia suabejočiau dėl to tiesioginio ryšio egzistavimo tarp įmonių mokesčių mažinimo ir e, pajamų mokesčių Nesakyčiau, kad jie automatiškai turi paskatinti augimą. Jeigu pažvelgtume laiko požiūrių į visas tas tendencijas, pamatytume, kad abejonių dėl to kiltų dar daugiau, bet be viso to, be abejo, tas e, į augimą, tai į augimą orientuota mokesčių sistema nėra tokia pažangi apmokesimo būdai taikomi nėra tokie pažangus. Ir e, tai neužkerta kelio galimam skirtumui tarp pajamų. Svarbu atsižvelgti į lyčių aspektą visais atvejais, kai kalbame apie pajamas, apie sukauptą turtą ir jo apmokestinimą. Visa, visuose šituose atvejuose svarbu nepamiršti lyčių aspekto. Uh, matome, kad lyčių neligybė nuolatos auga, nors siekiama priešingų dalykų. Ir vienas iš iššūkių šioje srityje yra štai koks. Daugeliu aspektų požiūrių neturime daug statistinių duomenų. Pavyzdžiui, kai kalbame apie nuosavybę sukauptą, apie turimą turtą, lyčių aspektas paprastai nevertinamas. Europos centrinis bankas E, turi statistinius duomenys, turėtų jų būti ir šiuo klausimu. Ir reikėtų čia taip pat įtraukti lyčių aspektą. Tai jis turėtų atsispindėti statistiniuose duomenyse, nes tai svarbu mokslo tyrimams. Trečias aspektas, kurį norėjau paminėti. Turime pasižiūrėti į mokesčių klausimus ir viešasias išlaidas, nes tai yra to paties medalio dvi pusės. Ir ką mes matome? Matome, kad dabartinės tendencijos ES veda prie to, kad mažėja fiskalinės erdvės. Tai reiškia, viešosiams politikoms lieka vis mažiau išteklių, tad klausimas būtų štai koks, žvelgiant iš lyčių perspektyvos. Kokios pajamos yra gaunamos iš tos fiskalinės erdvės ir kiek yra erdvės toms viešosioms politikoms finansuoti, nes tas finansavimas yra reikalingas. Progresinė mokesčių sistema savotiškai galbūt galėtų padėti, bet e, kai kalbama apie viešasias išlaidas, svarbu būtų kad lyčių lygybė vėlgi būtų užtikrinta ir kad ta pirminė neligybė būtų ištaisyta. Kai kas sako, kad reikėtų darbuotojams sumažinti socialinio saugumo įmokas, socialinės apsaugos įmokas. Na tai nebūtinai turi teigiamą poveikį darbo rinkai, jinai net nebūtinai tampa nuo to aktyvesnė. Turime nepamiršti ir kito aspekto matome, kad socialinės apsaugos sistemos bazės irgi patiria tam tikrą eroziją dėl lyčių lygybės aspekto ignoravimo iš dalies. Kitas dalykas, norėčiau trumpai tai paminėti, labai dažnai tai yra pamirštama. Be abejo, labai svarbu taikyti tokią mokestinę sistemą, kuri būtų palanki aplinkai, aplinkosaugai, Tačiau negalima sakyti, kad tai jau yra savaime lyčių požiūrių neutrali politika. Kasdienės studijos, kasdieniai tyrimai rodo, kad e, aplinkosaugos mokesčiai taip pat yra glaučiai susijęs su lyčių aspektu. Ir į tai svarbu atsižvelgti. Pajamų paskirstimui tai turi nemenka poveikį tai taip pat turi takos tam tikrai elgsenai. Tai čia tai yra, visa tai yra susijęs su pajamų panaudojimu klausimu ir kaip e, yra paskirstomos ir gyvendinamos įvairios politikos. Taigi reikia atlikti labai rimtą analizę iš lyties, e, lyčių požiūrio taško, kad būtų galima numatyti, na, to lygiai ir sąžininką mokesčių sistemą. Penktas siūlymas mokesčių struktūros keitimas ir siūlymai skatinti e, labiau e, lygybę skatinančias sistemas. Tai yra būtina. Pažangesnė mokesčių sistema, įskaitant ir įmonių apmokestinimą, ir asmenų apmokestinimą, e, turi tikslą, turėtų turėti tikslą ištaisyti lyčių neligybę. Um, tokie mokesčiai, kaip pavyzdžiui, progresinis turto mokestis ar paveldėjimo mokesčiai galėtų būti vienas iš tų variantų. Dabar, dabar sunkumų ir iššūkių kyla kovojant su mokesniu sukčiavimu, su mokesčių slėpimu, su jų vengimu. Mes žinome, kad tam reikėtų užkirsti kelią. Visą tai būtų susiję taip pat su lyčių lygybės savoka. Kodėl? Todėl, kad Kol kas paskirstimas, turto paskirstimas yra labai netolygus ir panašiai. Na ir štai dabar pereinu prie savo paskutinių dviejų siūlymų, kurie labiau yra orientuoti į tam tikras politikas. Pirmiausia, e, remiamasi tuo, kad Europos semestras, ypač mokesčių požiūrių ir apskritai tas Europos semestras e, labai menkai apima lyčių perspektyvą. Žinau, kad prie to buvo dirbama, bet kol kas dėja to lyties aspekto įtraukimo trūksta. Būtina, kad lyčių aspekto integravimas būtų numatytas ir kad atsirastų reikiami pakeitimai. Mm, manome, kad reikėtų atsižvelgti Europos pateikt, į Europos semestrų pateiktas rekomendacijas ir vertinimus. E, taip pat skubu tampa integruoti lyčių ir viešųjų finansų žinias į Europos semestro visą procesą. Nes žinome, kad yra e, keletas grupių, kurios bendrauja su valstybėmis narimis, keičiasi nuomonėmis, Tačiau žinome, kad menkai domimas lyčių aspektų e, šiame procese. E, reikėtų įsitikinti, kad lyčių lygybės užtikrinimas bus tinkamai integruotas į visus dokumentus e, viso proceso metu, pradedant nuo metinių stebėjimų ir vertinimų, baigiant nacionalinėmis programomis ir šalims skirtomis rekomendacijomis. Visa tai tai turėtų apimti ir tai, kad parlamentas turi tarti savo žodį šiame procese. Ir manyčiau, jūsų gerbiamas komitetas šiame procese turėtų būti labai aktyvus, kad būtų galima tą lyčių perspektyvą integruoti į visą tai, apie ką mes čia kalbame. Na ir paskutinis siūlymas, septintasis, kuris yra toli siekiantis. Mes kalbame apie institucinės inovacijas. Kol kas dėja lyčių požiūrių apie tai nėra kalbama. Trūksta žinių e, apie lyčių lygybę, e, gyvendinant makroekonominę politiką. Kalbant apie mokesčius, taip pat lyčių aspektas nėra integruotas kol kas. Mes manome, kad fiskalinė politika, mokestinė politika turėtų, būt, turėtų kaip tik apimti šį aspektą. E, mes manome, kad Tiek ES, tiek valstybių dalių lygmenių šis aspektas turėtų būti tinkamai integruotas, kad būtų galima sudaryti, kad sukurti tam tikrą šaltinį žinioms pasisemti, kur būtų galima laukti žinių. Dėkoju Jums už suteiktą galimybę šią popietę praleisti kartu su Jumis. Thank you, Mrs. Klasik. Ačiū poniai Klacer už jūsų pristatymą, o dabar norėčiau žodį suteikti ponui Briok Vandam, kuris yra penktadienio grupės pirmininkas. Jisai taip pat yra e, ministro pirmininko patarėjas socialiniams klausimams ir sveikato, sveikatos apsaugai, o taip pat atstovauja ir nacionalinį sveikatos bei neįgaliųjų draudimo instituto e, veiklą. Žodis Jums. Good afternoon. Um, thank you, uh, Madam Chair, for the opportunity. Labą dieną, ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Na iš tiesų tai aš patarėjas ministro pirmininko pavaduotojo patarėjas ir kadangi mano žmonai teko proga padirbėti Norvegijoje, mes persis, persikraustėme ir dabar jau gyvenu Norvegijoje vienerius metus, bet toliau dirbu frakcijai, esu jos pirmininkas ir būtent kaip pirmininkas ir esu pakviestas čia. Mes e, dirbame su jaunimu, mūsų e, finansavimas yra gaunamas iš Belgijos e, karaliaus Bodueno e, fondo. Čia tuoj pristatysiu savo fondą, 15 minučių man paskirta. Kartu su Marik Andersen ir Natalie e, François mes darbuojame šioje srityje. Tai kai, kasgi tai yra, apie ką čia kalbame? Turime vieną paprastą dalyką, net jeigu lyčių klausimas yra labai svarbus, tai vadinamai penktadienio grupiai mes negalėjome, negalėjome tiek pat vyrų ir moterų pasisamdyti į grupę. Kodėlgi moterys nepakankamai atstovaujamos e, viešajame sektoriuje, kodėl jiems, kodėl jiems sunkiau Na, pirmiausia, tai laiko klausimas. Labai rimta problema. Moterys dar atlieka labai daug daugiau neapmokamo darbo negu vyrai Belgijoje. Moterys Belgijoje dirba vidutiniškai pusantros valandos daugiau negu vyrai. Tai yra per metus trys mėnesiai neapmokamo darbo. Dėl to turbūt moterų ir mažiau Be to yra ir atlyginimo skirtumas. Mes matome, kad moteris užseima kitomis užduotimis negu vyrai ir visa tai, e, aišku, dar padidėja, kai šeimoje atsiranda vaikų. Būtent apie tai ir pakalbėsiu, kaip mes galėtumėm padaryti taip, kad e, atsirastų didesnė lygybė laiko požiūrių ir kad sumažėtų e, skirtumai nelygybė tarp lyčių. Aš tiesiog dabar susitelksiu ties Belgijos pavyzdžių ir pasiūlysiu labai konkrečias reformas, kurias galima pasitelkti šiai problemai spręsti, būtent mokestinių požiūrių. Štai kokia šiandieną yra susiklošiusi situacija. Toliau mes galime pasakyti, kad turime neblogų naujienų, kadangi e, lapkričio mėnesį komisija peržiūrėjo tėvystės atostogų principus Kodėlgi svarbu yra ir toliau domėtis e, tėvysės atostogų ar fiskalinės politikos klausimais, aš jums paaiškinsiu po keleto minučių. Komisija atsakė ir, e, ir išdėstė, kodėl atsiranda tos lyčių neligybės, jos atsakymas buvo toks e, daug, ilgesnės tėvystės atostogos, tai yra keturi mėnesiai e, tėvystės atostogų tėvams. Jos nedalomos ir jos bus e, apmokamos lygiai taip pat kaip ir e, nedarbingumo dėl lygos atostogos. Taip pat yra dar 10 dienų, kurios yra apmokamos kaip eilinės mokamos atostogos. Tai argi problema buvo išspręsta? Ne, problema išspręsta nebuvo. Mano šalyje, Belgijoje, e, lyčių klausimas yra pakankamai gerai sprendžiamas, imant Europos šalių vidurkį. Jeigu direktyvą patvirtins taryba ir, ir parlamentas, tai e, Europos teisės aktų harmonizavimas na, e, padarys taip, kad e, visur bus maždaug toks lygis kaip Belgijoje. Toliau biudžeto klausimas. Na, ne, sako kalbėtojas, problema dar neišspręsta, čia reikia nueiti dar toliau. Kodėlgi tokios svarbios yra tėvystės atostogos? Ogi todėl, kad tokiu būdu galima geriau paskirstyti neapmokamą darbą, kadangi tėvas gali rūpintis taip pat savo vaiku. Taigi tai yra labai svarbus aspektas, reikia tą pusiausvyrą atstatyti, paskirstant neapmokamą darbą tarp vyrų ir moterų. Visą tai leis pasiekti, kad vyrai užimtų svarbesnę poziciją privačioje sferoje ir leis moterims e, lengviau įsilieti į e, viešąjį sektorių. Ir tokiu būdu galbūt bus išlyginti kai kurie atlyginimo skirtumai. E, iš tyrimų matome, kad vaikai, kurie auga šeimoje su tokiu tėvu, kuris dalyvauja šeiminėme gyvenime, kuris užsijima e, įvairiais būties darbais, yra laimingesni ir taip pat e, jų aukštesni e, yra e, intelekto koficiento rezultatai. Trim ketvirtadaliais atveju matome, kad tėvai nori daugiau laiko praleisti su vaikais ir tai mažina skirybų atvejų skaičių, kadangi skirtumai tarp lyčių didina tiek skurdo, tiek skirybų rizika. Taip pat atsiranda daugiau pusiausvyros ir moteris gali lengviau susirasti vietą darbo rinkoje. Kaip mes galime pasiekti, kad būtų geresnė lygybė tarp lyčių? Kaip jau sakiau, labai svarbus faktorius čia yra lyčių, um, atsiprašau, labai svarbus faktorius čia yra um, tėvystės atostogos, bet kaip jau buvo pasakyta, kai E, jaunas vyras arba jauna moteris nusprendžia kurti šeimą, jiems tenkantis pasirinkimai nėra vienodi ir kartais politikai visai neatsižvelgia į lytį šioje srityje ir tai labai teisingai pastebėjo mano kolegės. Pirmiausia, reikia išsiaiškinti du dalykus - mokestinė politika ir tėvystės atostogos. Tokia politika, kuri būtų palanki šeimai, pagal ABPO e duomenis šalis yra skirstomos į keturias kategorijas ir mes matome, kad e, pirmauja čia šiaurės šalis, kadangi jų įstatymai palankus šeimai ir leidžia lengviau ištrinti skirtumus tarp lyčių. Fiskalinė, šio laikinė fiskalinė politika Aš čia pacituosiu ponę Gunarson, kuri po to pasisakys, kai aš savo pasisakymą baigsiu. 2017 metų e, straipsnėje matėme, kad tik tai Suomija ir e, Švedija turėjo griežtai individualizuotą mokesčių sistemą. Tai leidžia e, poroms savotiškai sutaupyti mokesčius, dirbant mažiau. Ši sistema neskatina moterų dalyvauti darbo rinkoje, kadangi jos e, dirba mažiau, uh, uždirba mažiau ir atsisako darbo, kad, kad pora mokesčių mokėtų mažiau. Tai štai su kokiomis pagrindinėmis problemomis susidūrėme. Mes turime reformuoti e, tėvystės atostogas, reformuoti mokesčius, bet kaipgi tą galima konkrečiai padaryti. Pirmoji problema - tėvystės atostogos. Čia mes vėlgi matome Belgijos pavyzdį, kokia situacija šiandieną. Daugeliu atveju moterys naudoja socialinės nuostatas, kurios yra nustatytos, socialinės taisyklės, kurios yra nustatytos tėvystės atostogų srityje, kadangi dvi, du trečdaliai tėvystės atostogų kaip tik tais yra paimami moterų. Jeigu mes norime didesnės lygybės laiko požiūrių, tai tada reikia paskatinti ir vyrus, tėvus, uh, pasinaudoti progą ir išeiti tėvystės atostogų. Visa tai prasideda e, su komisijos direktyva. Ką mes jau padarėme? Mes e, įvedėme labai konkrečią reformą, kurią siekėme Belgijoje pakeisti tėvystės atostogų tvarką. Šiandieną Belgijoje turime teisę E, į keturis mėnesius tėvystės atostogus, 700 eurų per mėnesį yra mokama, bet pagal atliktą studiją pamatėme, kad tų 700 eurų nepakanka ypatingai siekiant e, paskatinti žmonės, ypatingai vyrus, paimti tėvystės atostogų. Šalia to yra 10 e, te, dienų tėvo atostogų tėvas gali pasimti 10 dienų atostogų. E, e, pagal Europos taisyklės. Būtent dėl to mes tą reformą įsivedėme ir tai skatina tėvus, vyrus taip pat paimti tėvystės atostogų iš karto po vaiko gimimo, nes mes matome, kai, kad kai tėvas rūpinasi vaiku, jis ir namuose ateityje imasi daugiau iniciatyvos. Ekonominių požiūrių tai yra labai priimtina ir tėvams po vaiko gimimo iškart tai irgi labai priimtina. E, mes paskiriame tam tikrą biudžetą skirtą e, vaiko priežiūros atostogoms. Mm, tai sudaro 400 eurų per mėnesį, e, bet jeigu jūs dabar paimsite tuos keturis mėnesius pirmaisiais vaiko gyvenimo metais, tai jūs turėsite teisę gauti keturis kartus po keturis šimtus tą keturių šimtų eurų išmoką, netgi penkis kartus. Ir tai gali būti e, sutelkta per 2,5 arba netgi ar 3 mėnesius. Tėvai, kitaip tariant, gali uždirbti daug, 700 e, eurų daugiau. daugiau. Taigi tėvai pasiima 10 dienų vaiko priežiūros, priežiūros atostogų po vaiko gimimo, o po to penkis mėnesius. Bet tie mėnesiai penki pasiim, e, e, išsidėsto per 2,5 mėnesius. Kitaip tariant, jis nedirba 2,5 mėnesio e, ir tuos pinigus gauna kaip gautų už 5 mėnesius. Tokiu būdu mes skatiname tėvus, vyrus, tėvus pasinaudoti tomis tėvystės E, atostogomis. Tai šeimai didesnė parama 700 eurų didesnė parama ir čia būtent mes remiame šiaurės šalių pavyzdžių. Toliau kaštai. Čia mes atsižvelgėme į biudžetinius parametrus ir pamatėme, kad 50 milijonų eurų tai sudaro. E, Belgijos BVP yra 400 milijardų ir mes turime 11 milijonų gyventojų. Tai štai tokia greita apžvalga, ką reiškia mums tas 50 milijonų biudžetas, kuris, mano požiūrė, visai neblogas. Kaip mes visą tai finansuosim? Kaip ir daugelis valstybių narių, kaip jau minėjau, turime tam tikrą fiskalinę politiką, kuri, kuri neskatina vieno iš šeimos narių uh, nedirbti, e, dirbti, atsiprašau, neskatina. Kadangi jeigu tie žmonės e, dirba ir gauna e, pajamas, tai e, tada su mokesčiais, su mokesčiais jiems neišeina palanku. Prieš tokias fiskalinės nuostatas mes nukreipiame tam tikrus dalykus. Tai yra vedybinis koeficientas. Tai e, tas vedybinis koeficientas sudaro 600 milijardų eurų per metus. Dalį tų pinigų galima finansuoti tėvystė, vaiko auginimo e, atostogų E, dalį 600 milijonų eurų mokesčiams. Žinau, kad politiškai gana sunku tą prastumti, bent jau konservatoriai Belgijoje yra labai prisirišę prie savo e, fiskalinių e, mokesčių sumažinimo ir sumažinti tokią, panaikinti tokią nuostatą, ko gero labai nelabai realistiška. Tai galbūt reikėtų tiesiog pakeisti indeksavimo būdą e, tų mokesčių, kurie yra gražinami ir atsižvelgti į mano ką tik minėtos tėvystės atostogų finansavimą. Taip pat mes turime dar ir kitų e, rekomendacijų šiame pranešime. Mes prisidėjome prie BVP e, reformos, BVP, kuris būtų taikomas e, grožio produktams, jis bus sumažintas. Atsiprašau, tam PVM, PVM atsiprašau, jisai bus sumažintas. Dažnai yra pamirštami tokie žmonės, kurie e, yra, sakykime, patys save išlaikantis, taip pat yra dar ir šeimos, kurios augina ne savo vaikus, tos šeimos dažnai neturi teisės imti uh, tėvystės atostogų. Bet kokia atveju jos turi mažiau teisių negu biologinės šeimos ir tą problemą reikia spręsti. Komisijos direktyva siūloma komisijos dėl e, tėvystės atostogų bus aptariama parlamente ir taryboje. Aštuntajame jos straipsnė yra numatyta, kad keturi mėnesiai iš tėvystės atostogų negali būti perdodami kitam šeimos nariui taip kaip būtų e, perduodama atostogos dėl lygos. Tai aš manau, kad e, taryboje aštuntasis straipsnis sukels diskusijų audrą ir tikriausiai taryba šį straipsnį blokuos, o parlamentas irgi bent jau iš savo pusės tenksis padaryti viską, kad tas aštuntas straipsnis nebūtų išbrauktas. Toliau, kas dėl, dėl motinystės atostogų direktyvos. E, vaiko priežiūros moterims atostogas reikėtų peržiūrėti, e, kad būtų daugiau mokama moterims ir reikia reformuoti. Ačiū uždėmesiu. Ačiū ponui Vandamui, Vandamui už pristatymą. O dabar mes pereisime prie politinio departamento studijos ir suteiksiu dėmesį Asa Gunnarsson. Asa Gunnarsson yra iš Švedijos Umėjos miesto universiteto. Jis yra žinoma tiek savo šalyje, tiek pasaulyje, nes prisidėjo prie to, kad lyčių lygybės perspektyva būtų dar labiau žinoma tiek tarp mokslininkų, tiek švietimo srityje. Taigi žodis poniai Gunnarsson. ačiū už trumpą pristatymą ir taip pat dėkoju už galimybę pristatyti ataskaitą. Tai nėra lengva užduotis kalbėti apie lyčių lygybės perspektyvą mokesčių srityje. Nes tai yra tokias rytis, kuri tiek daugeliui politikų, tiek paprastų piliečių yra sunkiai suprantama sritis. Mes e, savo ataskaitoje tiesiog mėginame paprasčiau paaiškinti, koks yra mokesčių pobūdis, o taip pat e, kaip galima būtų į mokesčius pažvelgti iš lyčių lygybės perspektyvos. Štai čia matote ataskaitos autorius. Visi trys kolegos yra Horizonto 2020 projekto aktyvūs dalyviai Ir projektas buvo pradėtas prieš dviejus metus. Ir numatyta, kad jisai tęsis iki 19 metų. Jisai vadinamas Social Challenges. Tyrimai mokesčių srityje taip pat yra remiami ir Europos komisijos. Tai čia yra viena iš mūsų kolegų e, nuotrauka. Daugelis iš grupės narių yra dėstytojai, ir didžioji dalis grupės kolegų atlieka tyrimus lyčių lygybės srityje. Čia pristatau tyrimo tikslus. Galiu iškart pasakyti, kad mes į šį klausimą žvelgiame ne tik iš lyčių lygybos perspektyvos, tiesiog bandome e, blaiviai pažvelgti, kur šita lyčių lygybės perspektyva mokesčių srityje galėtų būti integruota Negana to, esame gavę prašymą iš es institucijų, kuriame nurodoma, kad lyčių lygybės aspektas valstybėse narėse tiek ES lygiu įgyja vis didesnės svarbos. Todėl Šioje ataskaitoje mes taip pat ir parengėme tam tikras išvadas. Mes laikomės tvirtos nuomonės, kad lyčių lygybė, žvelgiant į valstybių narių ateities politikas, tai taip pat į ES politikas, gali suvaidinti lemiamą vaidmenį. Taip pat turiuomenyje ir mokesčių sritį. Mes e, taip pat prieėmė išvados, kad mokesčių politikos gali būti ir paskirstomos. Jos gali turėti poveikio e, darbo rinkai, o taip pat mokesčiai gali būti tiesiog ir perskirstyti. Pabandysiu pasakyti paprasčiau. Kol kas mokesčiai dėja moteris daro dar skurdesnės. Jie neleidžia, nepadeda moteriams įgyti didesnio ekonominio nepriklausomumo. Tas e, labai aiškiai išiškėjo ir mūsų konsultacijose. Jau dabartinės socialinės ekonominės e, e, situacijos, kurios susidarė moterų atžvilgių, Pasakysiu kitaip. Fiskalinė sistema ne padėjo moteriams išlipti iš skurdo. Nesumažino pajamų neligybės vyrų, tarp vyrų ir moterų, nesumažino atlyginimų skirtumo, taip pat nesumažino ir turto neligybės. Taigi tai tiesiog neprisidėjo prie ekonominės lygybės tikslų pasiekimų. Taip, buvo atlikti keli tyrimai, kuriems vadovavo ir ES institucijos dėl fiskalinių sistemų šalise. E, buvo stengtasi įrodyti, kad e, tos šalyse galiojančios mokesčių sistemos tiesiog yra kliūtis moteriams e, siekiant lygybės. Juolab, kad e, valstybės narės tiesiog nesilaiko savo teisinių ir politinių įsipareigojimų lyčių lygybės srityje, nes jos privalo užtikrinti tą lygybę mokesčių srityje. Štai Elizabet kalbėjo beveik apie visus čia matomus straipsnius, čia yra tos nuorodos, Šitas raudoniu šriftu išryškintas žodelis sinčio užtikrinti yra lemiamas ir labai svarbus tiek es institucijoms, tiek valstybėms narėms. Gal kas nors gali pasakyti, kad mokesčiai nėra ES politikos kompetencija. Vienok jog yra teisinė prievolė užtikrinti tą lygybę ir tai apima visas politikų, politikos sritis ir nenustumia mokesčių srities į kažkokį vakumą. Tai štai yra ta teisinė prievolė, kurios pagrindų viskas turi būti statoma ir aš tikrai esu tikra, kad šiame komitete jūs apie tai puikiai žinote. Tačiau kaip teisės profesorė aš labai norėčiau pabrėžti šį aspektą. Tai yra tokia kaip ir pamatinė veiksmų prielaida, leidžianti tikėtis kažkokios pažangos mokesčių ir lyčių lygybės rytyje. Čia yra šiek tiek statistikos. kurią mes pristatome savo pranešime. Tiesiog norime parodyti, kokia yra dabartinė padėtis, kokie, koks yra mokestinės pajamos ir labai aišku, kad kiek mes esame priklausomi nuo e, atlyginimų apmokestinimo, o taip pat nuo verslo apmokestinimo. Turbūt jūs matote, kad e, problema yra pelno mokestis, taip pat kapitalo bei turto, o taip pat ir aplinkosaugos mokesčiai. Kol kas didžiausia našta tenka darbo jėgai. Iš čia yra didžiausios mokestinės pajamos. Aš ką tik sakiau, kad jau ne vieną dešimtmetį yra kalbama apie optimalius mokesčius, kurie prisidėtų prie ekonomikos augimo. Tokia minčia yra rimtas pagrindas ekonominėse studijose, bet jau nuo 2014 metų panašu, kad ekonomistai šiek tiek keitė savo nuomonę, nes buvo pradėta suvokti, kad tas terminas augimui palankūs mokesčiai nebetenka savo vertės ir prasmės. Jisai tiesiog yra kontraproduktyvus pačiam ūkio atsigavimui. Ir kaip buvo sakyta anksčiau, kai nacionalinėse mokesčių sistemose nebėra mokesčių perskirstimo aspekto tai vis viena išlieka klausimas, ar valstybės dar gali e, e, išlikti kaip tos besirūpinančios valstybės, nes Vis viena, nu, tokioms valstybėm reikia išteklių. Tai nežinia, iš kur juos gauti. Akivaizdu, kad e, pakito ir mokesčių našta nuo vyrų ant moterų. Pavyzdžiui, kapitalo apmokestinimas. Kai kuriuose šalise jis yra labai žemės. Švedijoje kai kam kapitalo mokestis siekia tik 20 procentų. Tuo tarpu kitur jis siekia 58 procentus, o negana to dar yra ir socialiniai mokesčiai. Tačiau moteris pajamų iš kapitalo turi nedaug. Dažniausiai tai yra tik tai finansiniai sandoriai, Todėl tas mažas kapitalo apmokestinimas, žinoma, yra naudingesnis vyrams, o ne moteriams. Dabar galime pažvelgti į pajamų mokestį. Tai čia matome, kad progresiniai mokesčiai sumažėja. Pajamų mokesčio sistemos praktiškai panaikino progresyvių mokesčių idėją ir jai yra tiesiog nebepalankus. Čia skaidrėje jūs e, matote duomenis apie mokesčių išlaidas. Tai yra patys įvairiausi mokesčių išlaidų tipai. Tai gali būti mokestinės e, atskaitos e, pensijų schemams, Tai gali būti taip pat e, e, lengvatos moksliniams tyrimams ir vystimui, taip pat e, tai gali būti ir kitokio pobūdžio lengvatos, pavyzdžiui, įmonių pajamų mokesčiai. Matote, kad pajamos iš mokesčių mažėja ir iš to pelnosi, žinoma, daugiau vyrai, ypač tie, kurių pajamos yra didelės. Bet čia neatspindėtas e, nemokamas darbas, kurį dažniausiai atlieka moteris. Čia ką tik buvo kalbėta apie tėvystės ir motinystės atostogas. Viskas daugiausiai išryškėja privačiame versle, nes tos pajamos sudaro verslo dalį ir negali būti atvirkščiai. kad vyrai tą neštų didesnę naštą, mokesčių naštą. Taigi Tai tik tai dar kartą įrodo, kad visuomenėje yra tas akivaizdus nusistovėjęs mokesčių neligybės aspektas. Taip yra ir kai kurių šalių nenoras taikyti individualius mokesčius, bet tai yra tikra iliuzija mūsų supratimu. 19 iš 28 valstybių narių yra taikomos taip vadinamos individualios mokesčių a, e, skaičiavimo sistemos vienetai. Tai yra lengvatos, išmokos, mokesčių kreditai, kurie remiasi e, šeimos ūkio pajamomis. Tai yra individualūs vertinimai. yra atliekami patikrinimai ir mūsų studijoje paaiškėjo, kad Europoje tokių individualių apmokestinimo sistemų, tikrų sistemų yra labai nedaug. Mano patirtis rodo, kad Kažin, ar Europoje kada nors mes pasieksime lyčių lygybės e, mokesčių srityje. Tai yra praktiškai neįmanoma. Taigi jau kalbu 17 minučių ir e, dabar norėčiau trumpai pakalbėti apie turto mokestį ir vartojimo mokestį kas yra atlyginimų skirtumas, tas pastas yra ir e, gerbuvio skirtumas. Pavyzdžiui, Švedijoje jūs galite kalbėti apie nusavybės turėjimą ir e, čia išriškėja labai didžiuliai skirtumai. Yra e, tyrimų rodančių, kad moteris e, Švedijoje e, turi tik tai, yra tik tai 15 procentų moterų, kurios turi nusavybę Švedijoje. Visa likusi dalis yra vyrai. Kalbant apie vartojimo mokesčius, tai situacija yra dar liūdnesnė, jau nekalbant apie turto arba nekilnojamo turto mokestį. Bėda yra aišku, kad me, turim, mes turime labai nedaug statistinių duomenų, oficialių duomenų, nelabai žinome, kaip pajamos ir mokesčiai pasiskirsto šeimos vid, ūkio viduje. Kol kas tas, kuris, kurio pajamos yra didžiausios pagal statistiką ir tokiam asmeniui tenka didžiausia turto dalis. vartojimo mokesčių paskirstimas turėtų būti žvelgiamas plačiau per visą sistemą. Pavyzdžiui, 91 metų reforma, mokesčių reforma Švedijoje sumažino pelno mokestį ir padidino vartojimo mokesčius bet e, reikia pasakyti, kad nuo 71 metų Švedijoje mokesčių reforma yra tesiama ir jinai neatnešė naudos antrinio turto e, savininkams Švedijoje. Ataskaitos pabaigoje mes pamėginame suformuoti rekomendacijas. Daugelis iš jų rodo, kad mums trūksta tyrimų, mums trūksta duomenų, turime žvelgti į nacionalinės mokesčių sistemas ir paieškoti juose lyčių neligybės pavyzdžių, šablonų, kurie yra nusistovėję šalių mokestinėse sistemose. Mes teikimės, kad ES institucijos labai rimtai pažvelgs į savo teisinius įsipareigojimus ir tikrai imsis pagaliau atlikti rimtus tyrimus dėl lyčių lygybės ir mokesčių sistemos. Uh, Ačiū profesoriai Gunarson už studijos uh, pristatymą, kurį parengė politikos uh, departamentas. Ir dabar žodis pranešėjai, poniai Urtasun, prašau, ponui Urtasun. Dėkoju už šiuos visus įdomius pasisakymus. Turiu keletą klausimų. Daug tų dalykų, apie kuriuos turėjome kalbėti, buvo paminėti. Ir be abejo, mokestinė sistema ir taip toliau visi tie klausimai aktualūs ir, ir, ir pirmiausia, norėčiau užduoti klausimą poniai Klatser dėl rekomendacijų valstybėms narėms E, kalbant apie Europos semestrą. Mes bandome vykdyti tam tikrą spaudimą ir kalbėti, net, e, galbūt galima parengti specifinių rekomendacijų, e, poveikio vertinimą atlikti, kokie poveikiai galėtų mokesnė sistema turėti lyčių lygybei geresnė užtikrinti. Iš tikrųjų, jūsų teorija man pasirodė įdomi. Gal galėtumėte konkrečių pavyzdžių pasakyti iš jūsų rekomendacijų, kokiu nors, kurias parengėt pastaruoju metu. Uh, Pavyzdžiui, galbūt turime rekomendacijų dėl rizikos susijusios su lyčių aspektu. Jūsų rekomendacijos galėtų parodyti, kas galėtų kelti pavojų lyčių lygybei. E, kitas įdomus dalykas buvo aplinkosaugos e, apmokės, mokesčiai, e, apmokesčiusima aplinkosaugos rytyje. Grinai intuityviai sakyčiau, kad ekologiniai mokesčiai paprastai susijęs su tuo, kaip mes tai vadiname, kad būtų mažinama neigiama, jie taikomi tam, kad būtų neigiama, neigiamas aplinkai poveikis tam jie naudojanti. Bet net nežinau, ar galėtumėte šiek tiek labiau išplėtoti šį aspektą, kaip tie mokesčiai galėtų būti naudojami lyčių lygybei užtikrinti. Jūs kalbėjote apie mm, fiskalinės tarybos sprendimus. Jūs siūlote uh, kreiptis į valstybės narės ir kelti šį klausimą europinių lygmenių, jeigu aš teisingai supratau, sako kalbėtojas. Nepriklausomos fiskalinės struktūros galbūt galėtų būti sudarytos. Galbūt, pavyzdžiui, tose fiskalinėse valstybių narių struktūrose galėtų būti įsteigtas padalinys, besirūpinantis lyčių lygybę. Na ir paskutinis klausimas būtų skirtas poniai Gunarson. Manau, kad vienas iš man įdomiausių pasirodžiusių aspektų buvo ta diskusija dėl būtinybės e, pakeisti kai ką darbo ir kapitalo apmokestinimo srityje. Įdomu buvo pamatyti štai ką. Čia irgi prieimus sprendimus bus pajuntamas nebejotinas poveikis lyčių lygybei mes primdami tuos sprendimus galėtume pagerinti lyčių lygybę. Manau, kad galime pasinaudoti, ką jūs atskleidžiate savo tyrime. Iš tikrųjų, kapitalo e, paimas dažniausiai gauna vyrai. Norėtųsi išgirsti daugiau apie jūsų pasiūlymus. Ačiū, pirmininkė. Kolegė Hannibal, ji yra viena iš šešėlinių pranešėjų socialdemokratų frakcijų. Žodis jums, prašom. Ačiū už jūsų pasisakymus. Ačiū Europos komisijai parengusiai dokumentą. Ir čia mes kalbame apie skirtingus dalykus, ar tie rinkimai Junktinėje karalystėje. Tai yra palankus metas pastumėti mokestiniais reikalais, bet tai visoms šalims būdinga. Visur tai yra geras laikas kelti tokius klausimus. Jūs Na, jūsų paminėti tie dalykai paprastai politinėse diskusijose neiškyla, o turėtų, nes daug buvo kalbama apie mokesčių lygius tam tikrus. Pajamų mokestis, PVM, kas tai yra? Mes kokį poveikį tai gali turėti trečių lygybės tvirtinimų, mes niekada apie tai nekalbam. Mes kalbame apie mokesčių sistemą, jo struktūrą, bet apie lyčių aspektus paprastai nekalbam šiam kontekste. O turėtume. E, svarbu pasižiūrėti, kaip galima spręsti jūsų minėtas problemas, pavyzdžiui, PVM, vartojimo mokesčiai, regresinės ar progresinės tam tikros priemonės be abejo gali tam turėti įtakos, kad tai būtų geriau tvirtinta lyčių lygybė. E, tačiau progresiniai mokesčiai irgi turi tam tikras savo ribas, ar visais atvejais jie būtų tinkami, e, kokio lygio tai turėtų būti mokesčiai. Iš tikrųjų, jūsų pasisakymuose buvo labai įdomių dalykų ir nestebina tai, kad mokestinė sistema e, dažnai yra diskriminuojanti moterų atžvilgių. Nes e, ši sistema, galėtume sakyti, buvo galbūt teisingesnė prieš kurį laiką, kai nebuvo įvykę tiek daug pasikeitimų visuomenėje, kai vaidmenys tiek nepasislinkę dar buvo. Ir štai dabar jūs girdite moteris kalbančias apie mokestinius klausimus. Tai netiek dažnai ir nutinka. Manau, kad čia tikrai lyties aspektas yra labai svarbus, kalbant apie struktūrinės apmokesnimo priemonės ir panašiai. Aš manau, kad kalbėti apie geresnį profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimą irgi, tai irgi yra būtina, nes tai yra viso mūsų aptariamo klausimo dalis viešosios išlaidos yra kita šio paties medalio pusė. Jūs parodėte, kad visi sprendimai paprastai turi įtakos e, lytims, jų lygybei arba neligybei. Vėlgi, visuomenės, sprendi, visuomenės priimami sprendimai irgi, jų poveikis, lyčių lygybė irgi svarbus dalykas, apie tai kalbėjote. Manau, būtų gerai, kad mes komitete galėtume plačiau aptarti šiuos klausimus, nes tai būtų naudinga ir aktualu visiems. Ačiū, pirmininkė, dėkoju, kolegė Gerikė. Kolega Gerikė, prašau. Labai ačiū pranešėjams. Aš manau, kad tikrai labai pasistumėjome dideliais žingsniais, kalbant apie um, lyčių lygybę. Matau, kad visi jau užsidėjote ausines. Pana Klecer, kai kalbame apie um, mokesčius ir augimą. Tai aš čia nelabai suprantu, ką turime galvoje sakydami mokesčiai. Tačiau suprantu, kad mm, Prancūzijoje Jau trys metai, kaip nebereikia mokėti mokesčių nuo pelno, ar, tas, ar, toks mokes, ar tokia mokesčių sistema yra skatinanti, yra kažkokių tai finansinių mm, dalykų, tačiau e, lengvatų, bet be, kokios bebūtų lengvatos, vis tiek mokesčių mokėtojai pralošia. Ponas Vandamai, jūs labai toli nuėjote savo mm, pamastymuose, jūs kalbėjote apie neapmokamą darbą. Man būtų įdomu dabar sužinoti, e, kaip tai liečia tuos asmenys, kurie neturi vaikų. Ar čia yra kažkokia tai lygybė, reikėtų pasižiūrėti, koks yra papildomas darbas tenkantis tėvams, lyginant su tais, kurie vaikų neturi. Toliau Parental Leave Directive. Jūs kalbėjote apie Belgiją, kad Belgijoje mokama 700 eurų išmoka, tačiau turime 28 valstybės narės, todėl viską perkelti į visų valstybių teisinę bazę bus gana sunku. Kiek kainuoja vaiką leisti į darželį, į lopšelį, į mokyklą, kiek tai iš tiesų kainuoja palyginus su atlyginimu. Nes būtent tokios išmokos turėtų būti mokama žmonėms, kurios E, auklėja savo vaikus namuose. Tokiu būdu gal bent jau kažką panašaus į lygybę sukursime. Toliau finansavimas. Kas Belgijoje moka? Ar kita karta dengia šitos kartos išlaidas ar kiekvienas atskirai, nes jeigu dabar mm, viską dengia kita karta, ateinanti karta, tai vėlgi kaip elgtis su tais, kurie vaikų neturi. Kas, kasgi finansuos? Juk finansuos vaikai tų, kurie vaikų turi, todėl tie, kurie vaikų neturi, turėtų kaip ir daugiau mokėti. Taip pat buvo kalbama apie nepilną darbo dieną. Šiaip buvo labai įdomu, bet reikėtų dar labiau pasigilinti į šias temas. Ačiū, ponė Gunarsen, jūsų pastabos irgi labai įdomios. Puiku viskas, ką čia mums papasakote. Papasakojote, iš tiesų tokiu būdu stumėmės į priekį.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 kad yra mokamos tam tikros pašalpos evangelikų bažnyčios arba kitos bažnyčios. Tai yra, kunigams valstybė moka. Tokia realybė. Tai yra kritikuotinas dalykas ir jau kuris laikas, kaip jis yra kritikuojamas. bet e, gal tada reikėtų padaryti taip, kad bažnyčia mokėtų ne kunigams, o šiaip piliečiams. Nes e, atlyginimus e, kunigams valstybė moka ne iš bažnyčios surinktų pajamų, o iš e, biudžeto 180, 190 e, milijonų eurų per metus, tai yra daug. Jeigu dar suskaičiuosime visus vyskupus ir arkivyskupus, tai pamatysime, kad e, e, tai yra labai neblogai apmokami darbai, bet dėja moterų tuose postuose nėra. Ačiū, dabar aš norėčiau kreiptis į mūsų ekspertus ir prašau jų sureaguoti, atsakyti, pakomentuoti pasisakymus. Kiekvienam skirime nedaugiau nei dvi minutės, nes netrukus uh, maždaug e, po 9 minučių mūsų laukia balsavimas, taigi kiekvienam skiriu po 2 minutės. Tiek daug klausimų, tik 2 minutės. Kągi, pirmas. E, rekomendacijos. Jeigu turime rekomendaciją sumažinti PVM lygį, Žinome, kad PVM mokesčiai yra regresiniai ir dėl to didžiausią naštą patiria moteris, nes jos patiria tą didžiausią riziką ir naštą. Todėl pasiūlymas sumažinti pelno mokestį irgi turi tą perskirstimo aspektą. Taip, tai yra pavojinga, rizikinga, bet reikalinga atlikti tuos poveikio vertinimus. Uf, sako pranešėja, dabar jau kitas klausimas. Dėl aplinkos mokesčių. Viskas priklauso nuo mokesčių ypatumų, bet paimkime pavyzdžiui anglės mokestį. Jeigu jisai yra taikomas e, dujoms arba kitiems ištekliams tai ir, pavyzdžiui, žaliavos kaina gali aukti, ir energijos kainų padidėjimas bus nepalankus mažas pajamas turintiems asmenims ir atitinkamai auks ir mokesčio dydis. Bet yra ir kitas aspektas. Ar yra kokios nors švelninimo politikos ir kokiu būdu jos yra taikomas? Kas nutinka su um, aplinkos aplinkosaugos mokesčiais esant tokiems pokyčiams. Mano pasiūlymas būtų toks, bet koks aplinkosaugos mokestis jau e, daro poveikį e, lyčių lygybės prasme. Juos būtina gerokai atidžiau patikrinti ir atlikti poveikio vertinimą. Todėl tas vertinimas galėtų būti geras pagrindas uh, tolimesnėms studijoms, bet jau yra ir dabar atlikta nemažai jų ir todėl jas galima būtų kažkaip sintetinti, apžvelgti. Augimui palankus e, apmokestinimas. Aš apie tai kalbėjau norio, norėdama pasisakyti už tokias mokesčių sistemas, kurios būtų palankios ekonomikos augimui. Bėda yra ta, kad kol kas neaišku, ar mokesčių mažinimas prisideda, iš tiesų prisideda prie ekonomikos augimo. Ir antras klausimas. Deja, rizikuojama e, tokiu būdu padidinti tas e, lyčių skirtumus. Dabar e, mokesčių tarybų e, užduotis yra įtraukti tiek valstybės narės, tiek ES. Tačiau dabar yra tikrai žinome, kad dažnai e, niekas tokiuose formatuose nedalyvauja ir nėra taip pat ir žinių ir patirties, todėl uh, tiek daug įvairiausių tų ekspertų tarybų ar į, įvairiausių kitokių formatų, bet mums reikia tokių e, susitikimų vietų, kurios prisidėtų prie realių sprendimų. Ačiū. Ačiū ponui Gerikiai už klausimus. Aš nesiklausiau vertimo, todėl tikiuosi, kad gerai supratau jūsų užduotus klausimus. Taigi, ar mes turėtume skatinti e, vyrus imti tėvystės atostogų? Ar toks buvo jūsų klausimas? Ne. Na, iš dalies taip. Viena vertus, jeigu mes mokome atlyginimą, tai žinome, daugiau e, vyrų norės e, tiesiog gauti išmokas. Taip, pasiūlymas buvo maždaug 700 eurų ir tai e, nemaži pinigai, o du mėnesius būtų mokamas 1200 eurų išmokos dydis, kuris yra net daugiau nei vidinis atlyginimas Belgijoje. Tai reikštų, kad po vaiko gimimo galima namuose likti be maž 3 mėnesius galima būtų žvelgti toliau. Man patinka Švedijos sistema, nes e, ten e, poros gauna tam tikras išmokas priklausomai nuo to, kaip jos paskirsto savo motinystės ar tėvystės atostogas po vaiko gimimo. Bet e, nežinau, ar tai pasiteisins. Jūsų antrasis klausimas dėl to perskistimo sistemos papildomų kaštų. Ir ar jie neteks e, tik būtent jaunai kartai? Klausimas toks, jeigu pensijos finansuojamos iš, bus finansuojamos iš busimųjų kartų, tai reikia paklausti, kas finansuos kiekvienąją kartą. Ir jeigu tai nėra tėvų atsakomybė mokėti už būsimasias kartas, bet tas kartas įtraukti jau dabar į finansavimą. Pavyzdžiui, kokiais nors mokesčiais, kurie keliautų pensijoms. Taip, yra lengvatos poroms su vaikais arba jeigu jų yra daugiau. Antras žingsnis tai yra vedybinė kvota. Tai yra tam tikras biudžeto perskirstimas, nes naudą gauna iš tiesų kiti e, žmonės. Tai būtent toks e, santokinės kvotos e, reformavimas reikštų tas, tą perkelimą, aukščių perkelimą nuo senos jaunąją kartą. Nežinau, ar tai atsakiau. Tokiu būdu jūsų klausimą. Ačiū, toliau profesorė Gunarson. Ja uh, näysom. Uh, dabar mikrofonas įjungtas. Na taip, taip, turime statistinių duomenų, galime jų turėti ir daugiau. Tačiau seniai yra žinoma. Jeigu kalbam apie finansinės priemonės, dažnai moteris nesielgima visai. Apie moteris kalbama tada, kai kalbame apie, pavyzdžiui, kapitalo taupimo išmokas. Bet dabar, pavyzdžiui, kapitalo taupimas e, neduoda palūkanų, greičiau atvirkščiai, jeigu kalbame apie, apie ekonomikos augimą. Tai jis gaudamas iš prekybos e, kapitalo rinkos, iš varių finansinių priemonių. 7-8 procentus to pelno galima gauti. Ir čia veikia vyrai, dažniausiai vien tik tai vyrai. Yra atliktos tam tikros elgesio studijos dėl to, kodėl ekonominės rizikos tesima moteris ir taip toliau ir panašiai, kodėl jos kapitalo rinkoje neveikia. Galime kalbėti ir apie tai, bet problema yra tokia, kaip aš sakiau sociokultūrinės taisyklės ir skirtumai tarp vyrų ir moterų dėja yra tokie, kokie yra. Yra atlikta įdomių studijų šio klausimu, tyrimų apie tai, pavyzdžiui, kaip katalikų kunigai gauna atlyginimą iš mokesčių sistemos. Daugelis, ko gero, vokiečių mano, kad tai yra natūralu. Galbūt ir kitose nacionalinėse valstybėse tai yra laikoma natūraliu dalyku. Mokesčiai, mokestinis reguliavimas atrodo esas normalus dalykas, bet tai dėja skatina dar didesnį pasidalimą tarp lyčių visuomenėje. Mes mokame dažnai mokesčius neburbėdami. Mokesčių sistemos dėka, pavyzdžiui, esame pasirengę mokėti už brangę mokesčių sistemą Vokietijoje. Arba mokesčių dalis yra skiriama, pavyzdžiui, išmokoms šeimoms. Tai yra brangus dalykas, be abejo, apie tai tenka diskutuoti. Kai kalbame apie vaiko priežiūros atostogos, vėlgi diskusijų labai daug, kaip tai finansuoti keliami klausimai. Be abejo, tai yra tie dalykai, ta, ta, ta diskusija dėl mokesčių net nėra moterų rankose šiaip. Pone Honibal, štai e, kėlė šį klausimą ir kalbėjo apie tai. Taip, mums reikia daug daugiau uh, asmenų nusimanančių lyčių lygybės klausimų ir nusimanančių, kaip mokestinė sistema gali padėti lyčių lygybę įtvirtinti. Padėkite mums, kreipiuosi į Europos parlamentą, į šį komitetą, jūs galbūt turite tokią galę, aš tokios galios neturiu asmeniškai. Ir e, dirbdama prie tų mūsų aptariamų klausimų jaučiuosi pakankamai vieniša. O tai yra tas rytis, kur jūs galėtumėte nešti reikšmingą indėlį. Dėkoju. Like Pirmininkė, ačiū. Noriu padėkoti visiems prelegentams, kolegoms dalyvavusiems šios dienos klausime. Gavome daug vertingos informacijos, kuri, tikiuosi, mums padės renkti pra, savos iniciatyvos pranešimą. Dėkoju visiems. Gerbiami kolegos, po poros minučių pradėsime balsuoti, pasiruoškite.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 colleagues, are you ready? Brangus kolegos, ar pasirengę balsuoti? Tai dabar balsuosime dėl žodinio klausimo e, susijusio su vaikų santokomis. Teksto dalis, bendras balsavimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Ir galutinis balsavimas dėl žodinio pakeitimo. Pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kitas Tarptautinės priekybos ir es priekybos politikos poveikis pasaulinėms vertės grandinėms. Pranešėjo Marin Bjork. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta Turime pasitikrinti, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Dešimtas pakeitimas. ir žodinis pakeitimas SND. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta ir dviem dalim dar e, atskiras balsavimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta ir antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Turime pasitikrinti, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš kas susilaiko, patvirtinta. Pasitikrinti reikia, gerai pasitikrinkime, pradedame balsuoti, baigiame. Tryliktas pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Kas susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo patvirtinta, bet pasitikrinkime elektroninių balsų prade, e, būdu. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta, bet tik vieno balso skirtumu. 14 pakeitimas dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Penkioliktas pakeitimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinti reikia. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta antroji dalis, kas už, Kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Konstatuojamosios dalis, pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, turime pasitikrinti. Pradedame balsavimą. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečioji dalis. Pakeitimas, atsiprašau, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ačiū. Daugiau nieko neturime ir dabar pereiname prie paskutinio klausimo darbo tvarkėje. Colleagues, we will continue our meeting. Kolegos, tęsime posėdį. Dabar aštuntas klausimas - poreikis parengti strategiją siekiant pašalinti vyru ir moterų pensijų skirtumą ir užkirsti jam kelią. Aš norėčiau pasisakyti dėl e, studijos. Norėčiau suteikti žodį poniai Agnieškai. Klondami. Ačiū, ačiū už galimybę tiek atlikti, tiek pristatyti šitą studiją dėl pensijų skirtumų. Dėmesį sutelkime ne į dabartinės pensijas, bet žvelgime į perspektyvą ir nagrinėjame, koks yra e, pensijų ateities scenarius ir lyčių neligybės aspektas. Kodėl dabar svarbu e, žvelgti į ateitį ir kalbėti apie lyčių neligybę? Mat, e, dabar e, padėtis rinkoje atspindi dabartinės tendencijas. Kokias pensijas gauna žmonės, kurie jau yra pensijoje? Tas tačiau yra tam tikros moterų užimtumo tendencijos ir taip pat yra atliekamos mokesčių pensijų reformos. Valstybės peržiūri pensijų sistemas, atitolina pensijų amžių ir keičia kitas nuostatas ir tai nebejotinai e, pakeis e, vyrų ir moterų pensijas ateityje. Taip pat e, vyrų ir moterų įsitraukimas į darbo rinką irgi nevienodas. Kai kuriuose šalise dėl to, kad didesnis užimtumas, kai kur e, skirtingas pensijų amžius. Ir visa tai daro e, įtakos e, lyčių lygybei ir padeda suprasti, kokie scenarijai gali būti ateityje. Studija pasiūlo tam tikrą indeksą pensijų skirtumams apskaičiuoti. Tai tarsi pratese analizę, nežvelgiant vien tik tai į individualius e, pensijų indikatorius. Taip pat suteikiama perspektyva, kai kombinuojami įvairūs faktoriai nulimentis e, lyčių neligybę pastarojų metų. Ir aš labai norėčiau paskatinti jūs e, padiskutuoti šiais klausimais, kodėl, pavyzdžiui, vienose šalyse yra vienaip, kitose kitaip. Kaip pensijų dabartinės sistemos turi įtakos pensijų skirtumams ir galiausiai kaip darbo rinka įtakoja e, pensijų sistemas ir lyčių skirtumus. Taigi daugelis tų skirtumų E, taip sakant, nulemti yra dabartinės rinkos e, situacijos. Ir e, taip pat užimtumo lygio. Norint sumažinti pensijų skirtumus, labai svarbu svarstyti, kokie galėtų būti principiniai sprendimai. tuos pensijų skirtumus mes ateityje galėtume pamatuoti, tačiau reikia tarp šalių palyginamų indikatorių, rodiklių. Jie turėtų būti vienodi, panašus, iš panašių šaltinių. Tai turi būti tvarus duomenis, tai reiškia, kad tie naudojami matavimams rodikliai apskaičiuojami nuolat. Ir toks buvo ir pasiūlytas indeksas. Svarbu orientuotis į rezultatus, taip sakant, atsižvelgti į dabartinius e, rinkos arba e, pensijų sistemos pokyčius. Reikia įvertinti dabartinę situaciją, nes kai išmokamos pensijos, tikrai pensijų lygio pakeisti nebegalima. Tačiau politikai gali priimti sprendimus, kurie galės turėti poveikio ateičiai. Dabartinis indeksas apima 28 valstybės, tačiau tie rodikliai gali apimti ir kitas ne ES šalis. Tai matome, kad tas e, paveikslas gali būti platesnis. Kaip sudarytas indeksas? Yra kelios sritis. Pirmiausia yra užimtumo sritis ir pensijų sritis. Užimtumas e, sudaro 65 indekso procentus. Kodėl? Todėl, kad daugelis pensijų neligybės pavyzdžių atsiranda dėl e, užimtumo skirtumų rinkoje. Mes, pavyzdžiui, kai kurių pavyzdžių pasisėmė iš Lenkijos, kur analizavome e, tą riziką, kurią kelia e, minimalios pensijos gavimas. Ir tokią riziką praktiškai patiria du trešdaliai e, visų mūsų nagrinėtų e, respondentų. Tie rodikliai reikalingi užimtumo indeksui, tai yra žinoma pirmiausia užimtumo skirtumai, e, darbo stažas ir dabartiniai nedarbo rodikliai. Paėmėme 40 mečių pavyzdį, kuris e, leidžia mums e, teoriškai apskaičiuoti pensijų dydžius. Kai žvelgiame į pensijų tą adekvatų lygį, tai matome, kad dažniausiai renkamas į 40 mečių e, pavyzdys. Žinoma, realybėje viskas yra kitaip, bet tie um, skaičiavimai dažniausiai yra grindžiami būtent 40 mečių, pavyzdžiui. Kintas indikatorius yra e, lyčių skirtumas ir taip pat e, dirbančiųjų užimtumo aspektai, pavyzdžiui, dirbantis pusę etato ar panašiai. užimtumo rodikliai e, paremti gautais duomenimis. Tuo tarpu pensijų srityje yra kiti rodikliai. Čia daugiausia mes remiamės tam tikromis prognozėmis, kurios yra e, skelbiamos kas trejus metus ir pagal tuos duomenys apskaičiuojamas taip vadinamas pensijų e, skirtumas. Taip pat įtraukiame į apskaičiavimus ir kompensacijus. Tai yra skirtumas tarp vyrų ir moterų kompen, e, pensijų, taip pat skirtumai tarp e, moterų, kurios yra išėjusios motinystės atostokų ir kurios ne. Pensijų perskirstimas tai yra tas faktorius, kuris leidžia pamatuoti tą teorinį atitikties rodiklį keičiama dviem trešdaliais dirbančiųjų. O tai reiškia, kad gali moteris ir pasinaudoti pensijų perskistimu. Pensijų apmokestinimas tai yra rodiklis, kuris e, leidžia įvertinti pensijų vertę priejus dešimčiai metų po pensijos pradžios. Ir kaip jūs e, girdėjote, pensiją galima gauti ilgą laiką ir tik tai svarbu įvertinti, koks, kokia yra pensijos vertė, ar jinai ta pati, ar jinai nuvertėja per e, maždaug dešimt metų. Ir kita to rodiklio ar indikatoriaus e, dalis yra pensijų lygis ir amžius. Jis yra nevienodas e, šalyse, bet yra kelios e, šalis, pavyzdžiui, Bulgarija, Rumunija, Slovenija ir Lenkija, jeigu aš teisingai atsimenu, to aš pasitikrinsiu. Bulgarija, Rumunija, Slovenija ir Lenkija prisijungė kaip tik ir prie tų šalių, kuriuose tas e, rodiklis yra taikomas. Danija, Švedija, Suomija, Lietuva, Latvija ir Estija. Tai praktiškai yra to šalis, kuriuose moterų dalyvavimas darbo rinkoje yra vienas iš didžiausių. Dabar šalis - Italija, Ispanija, Niderlandai ir Graikija yra būtent priešingos tos šalis. Pavyzdžiui, Niderlanduose yra labai daug moterų, kurios dirba pusę etato ir tai praktiškai keičia indekso e, vertę. Tai tiek būtų trumpai apie tas šalis, kuriuose indeksas gali prisidėti prie pensijų skirtumų sumažinimo. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į nedarbo lygį. jisai prisideda prie būtent neligumų šalyse. Čia yra užimtumo pasiskirstimas pagal e, metus ir taip pat e, šita žaliojų linija rodo vidurkį, o viršutinė e, ir apatinė linijos rodo tas ribas. Taigi matote, kad yra nemažai skirtumų tarp valstybių narių kaip e, piliečiai įsitraukia į darbo rinkę. Tos, tie skirtumai yra dar ryškesni sulaukus didė, did, vyresnio amžiaus, tarp 45 ir 49. Ir tas ypač pasakytina apie moteris. Bėgant metam, žinoma, ir mažėja tiek atlyginimai, taip pat ir pensijos. Pažvelgus į dabartinius pensijos skirtumus, tai čia apskaičiavimai yra atlikti pagal dabartinius e, atliktus ES tyrimus. Tai čia galime daryti išvados, kad yra tam tikros pozityvios koreliacijos. Kai kurių šalių rezultatai yra neblogi ir mes dėja kai kuriuose šalyse e, Kai kuriuose šalise mes galim tikėtis pozityvių rezultatų dėl pensijų reformos ir e, geresnė darbo rinkos. Ar sumažės pensijų skirtumai ateityje? Reikia, žinoma, spręsti skirtumus tarp vyrų ir moterų, sumažinti įdarbinimo kliūtis. Moteris e, patiria didesnę riziką likti bedarbės. Todėl dar darbo profesinės veiklos pradžioje jis turi sulaukti daugiau paramos. Reikia užtikrinti taip pat ir prieinamas e, įvairias paslaugas ir stiprinti tų paslaugų teikimą. Taip pat e, reikia pratesti pensijos, išėjimo į pensijos laikotarpį ir tą aš jau e, pabrėžiau e, šnekėdama anksčiau. Taip pat ir pensijų sistemų e, sprendimai, tačiau kompensacijos e, sistemos dėje negali e, atstoti rinkos sprendimų. Bet kokiu atveju reikia stebėti pensijų sistemas ir žvelgti, kaip yra paskirstamos tos pensijos, kaip jos paskirstamos tarp šeimos narių, kokie yra išėjimo į pensiją terminai, kokios yra taip pat iš ankstinės pensijos sąlygos. kad visa tai nepadidintų tų skirtumų tarp pensijų. Ačiū. Ačiū už studijos pristatymą, o dabar norėčiau suteikti galimybę kolegoms klausti. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti vieną iš savo komentarų, užduoti klausimą. Pirmiausia, ačiū ekspertei už tyrimo pristatymą. Manau, kad ši tema yra viena iš svarbiausių klausimų, apie kurį turime kalbėti šią dar parlamento kadenciją. Mes dabar būtent analizuojame visą šią temą ir sakyčiau, kad laikas yra puikus iškelti tuos klausimus. Dar turime laiko šią kadenciją, tai yra tik pirma analizė, kur matome labai svarbius rodiklius. Pranešime man patinka tai, kad jūs aiškiai nurodote priežastis ir mechanizmus, kodėl viskas susiklosto būtent taip. Mes kalbėjome apie rinkos komponentus, apie moterų dalyvavimą rinkoje, kaip ilgai jos dirba, ar pilna darbo diena ar ne, jūs visą tai apžvelgėte, jūs taip pat kalbėjote apie atskirose valstybėse narėse egzistuojantį darbo užmokesčio skirtumą ir įvairius elementus susijusius su išeimu į pensiją tai politikams galbūt patrauklesnė tema, nes politikams į perspektyvą žvelgti lengviau, nu, galima kažką dar spėti pakeisti, e, galima kažką nuveikti išmintingo darbo rinkoje, kalbant apie pensijas ateityje. Jūsų e, tyrimas būtent ir rodo tą rinkos komponento svarbą. Taip pat kalbama buvo apie tai, kokias išmokas išėjai pensiją gauna vyrai ir moteris. Tai mano klausimai būtų du. Pirmasis Pastebėjau, kad dalyje savo pranešimų jūs kalbėjote apie tai, kad motinos yra savotiškai sistemos aukos, ypač tos mamos, kurios turi daugiau vaikų, nes kuo daugiau turi vaikų, tuo labiau rizikuoji patirti problemų, tuo mažiau dirbi, tuo mažesnės išmokas gauni, kai ateina pensija. Ar taip? Ką daryti? Antras klausimas būtų susijęs su metodologija. Jūs sakėte, kad tikrai labai sunku rasti palygintinų tarpusavyje duomenų. Mums reikalingi tam tikri rodikliai. Jūs siūlote turėti tokius rodiklius, kurie leistų mums atlikti vertinimus, kokią fazę esam pasiekę. Mums, aišku, taip pat reikia ir prognozių rodiklių, kad galėtume vertinti šalis remdamiesi konkrečiais kriterijais, reikalingas ir metodas. Ar turime jau surinkę duomenų, kurie mums padėtų parengti šiuos rodiklius, kitus rodiklius ir kaip su tais duomenimis, kurių trūksta, kurie gal nepalygintini šiuo metu dar tarpusavį. Ką, ko galėtume pasimokyti iš tų duomenų, kokias išvadas padaryti. Ką daryti, kad pensijų sistemos taptų panašios ir tarpusavį palygintinos. Kas turėtų būti daroma, kad turėtume aiškius, gerus palygintinus tarpusavį duomenis, kaip galėtume juos parengti, kad galėtume labiau e, į ateitį nukreiptas prognozijas atlikti. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju, klausimų reikis nebėra, komentarų irgi ne, kvieščiau atsakyti į kolegos užduotą klausimą. Na, atsakysiu lenkiškai sako prelegentė. Dauguma pensijų schemų Europoje turi tam tikrus mechanizmus, kurių dėka galima kompensuoti karjeros pertraukas. E, šalis pasirenka pačios tokius sprendimus, kaip tai daryti. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra pasiūlotas sprendimas, kai už kiekvieną vaiką abu tėvai gauna tam tikrą pensijos bonusą, taip vadinamą. E, ar karjera buvo ilgesnė ar trumpesnė, tai savotiškai yra kompensacija. To negauna tie, kurie vaikų neturi. Lenkijoje, pavyzdžiui, egzistuoja skirtingas sprendimas. E, abu tėvai gali pasinaudoti vaiko priežiūros atostogomis ir 60 procentų savo darbo užmokesčio jie gali gauti. Pavyzdžiui, e, jeigu karjeroje buvo padaryta pertrauka, aišku, jų pensija tada mažėja, bet tai būdinga ir tėčiams, ir mamoms. Lyčių skirtumai čia daugiau negilinami. Buvo kalbama apie prognozavimo galimybę. <coughs> apie tai, kaip spręsti problemas tų, kurie patiria profesinės karjeros pertraukas ir tie, kurie jų nepatiria. Kiek e, politikos gali būti formuojamos, kad žmonėms būtų kompensuojamos tos karjeros pertraukos. Yra šalių, kur kompensacijos dėl karjeros pertraukos e, yra didesnės. E, ir ten pensijų skirtumas tarp vyrų ir moterų yra mažesnis. Manau, kad tai ir iš tikrųjų svarbus e, faktorius. Daugelį šalių moteris, kurios patyrė karjeros pertraukas, darbo užmokestis yra mažesnis ir pensija mažesnė negu tų, kurios tų pertraukų nepatyrė. Nors e, dirba tą patį metų skaičių ir gauna vienodą darbo užmokestį. Visą tai be abejo turime įvertinti, viso to poveikį pensijų skirtimų irgi turime įvertinti. O kaip būtų, jeigu, pavyzdžiui, vaiko priežiūros atostogos truktų trejus metus, pavyzdžiui. Manau, kad visas tas prognozes reikia atlikti, atlikti vertinimus, tam reikia gilesnės analizės. Kai dėl metodo, kurį išdėstyta pranešime, ten remiamasi rodikliais, kurie gali būti tarpusavį palygydami visoje Europos Sąjungoje. Ir pirmiausia, mes e, atliekame darbo jėgos stebėseną, remiamės be kitako informaciją kuria e, remiasi ir pensijų adekvatumo stebėjimo struktūros. Man, e, čia atliekamas vertimas kas trejus metus, 2013 buvo parengtas taip pat rodiklis, nes 2013 pensijų indikatoriai buvo įvertinti ir paskui 2016 metų rezultatais remiantis bus perengti nauji indikatoriai, kurie bus suskelbti kitą metą. Pensijų stabilumo schemos taip pat yra svarbus dalykas. Čia irgi reikalinga labai aiškia analizė, bet galime juk visada turėti dar geresnės informacijos. Ir be abejo, galėtume remtis egzistuojančiais duomenimis apie e, informaciją apie darbo užmokestį turėtų ir taip toliau ir panašiai. Galėtume atlikti tam tikras simulacijas. E, skaičiuodami, kokią, kokią pensiją galėtų gauti vyrai ir moteris atskirais atvejais. Metodai yra pakankamai komplikuoti, na, nežinau, ar visose narėse valstybėse yra vienodi, greičiausiai ne. E, mes e, remiame savotiškų termometro principų, mes atliekame tokius tyrimus, kad galėtume iš esmės pamatuoti, kokio dydžio pensijos skirtumas e, tarp vyrų ir moterų gali egzistuoti ateityje klausimai sušie su užimtumu taip pat yra labai svarbus. Užimtumo faktorius labai svarbus. Mes dalyvaujame darbo rinkoje, jau e, dirbame 40 metų, kartais daugiau. Ir per tuos ilgus metus tie skirtumai susikaupia. Moteris darbo rinkoje veikia mažiau, gauna mažesnius atlyginimus ir visi tie faktoriai persikloja ir susibendrina tarpusavėje. Dėl to per tuos metus sulaukiame, kad moteris gauna mažesnės pensijas. Jeigu palygintume pensijų skirtumą tarp vyrų ir moterų, jeigu, net jeigu nežiūrėtume tą kompensacijų lygį, pastebėtume, kad, kad tas kompensacijų mechanizmas dėja nepadengia tų visų skirtumų susikaupusių per 40 metų profesinės karjeros jų poveikis e, lieka m, pakankamai e, reikšmingas. Mums reikia labai efektyvios kompensacijų sistemos, kad būtų galima išspręsti tas pensijų skirtumo problemas. dabar kartais, pavyzdžiui, žmonės, svarbu užtikrinti, kad nesulauktume priešingų rezultatų, kad žmonės su, nesuprastų, kad reikia mažiau aktyviai veikti darbo rinkoje, jei nenori problemų. Tai štai, tiek būtų mano atsakymo. Pirmininkė, ačiū už jūsų studijos pristatymą, ačiū už jūsų atsakymus į ponios Kazlovską Rajevič klausimą. Gerbiami kolegos, tai buvo paskutinis mūsų darbo atvarkės klausimas. Norėčiau tik priminti, kad kitas mūsų posėdis vyks birželio 8 dieną. Jis prasidės 9 val. ryto. Šiandien visiems ačiū, pirmininkė maloniai, dėkoja vertėjams, visiems gero vakaro.